Rumunijos institucijos pranešė man, kad ponas Turčianų nuo kovo 12 dienos yra išrinktas į Europos parlamentais, ten pavaduos pona Helviga. Ispanijos institucijos man pranešė apie ponios Torės Martinės išrinkimą nuo kovo 25 dienos. Ji pakeis parlamente ponę Ečenykę Robą. Noriu pasveikinti abu kolegas Europos parlamente. Noriu pasakyti, kad jūs pagal darbo tvarkos taisyklės galite dalyvauti kaip pilna teisė Europos parlamento ir kitų jo institucijų nariai. Teisės reikalų komitetas 20. E,